yra skelbiamas po faktų nustatymo ir dabar perėsime prie balsavimo. Pirmiausia, pirmininkų suiga siūlo parlamentui e, komiteto dėl sprendimų mokesčių klausimais e, darbą pratesti iki 2016 rūpiučio antros dienos. Ar kas nors norėtų paprieštarauti šiam siūlymui? Ne. Tuomet laikysime, šią, kad šis pasiūlymas patvirtintas ir periname prie balsavimo. Ir perinu dabar į rumunų kalbą, sako kalbėtojas. Pirmasis pranešimas tai e, žodžio laisvė Kazahstane. Penktas pakeitimas. Balsuojame vardiniu balsavimu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau 12, 12 e, punktas pirminis tekstas, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Antroji dalis už prieš susilaikę pritarta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikę atmestas. Antras pakeitimas už, prieš susilaikę atmestas. Trečias pakeitimas. Vardiniu balsavimu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. Balsuojame dėl rezoliucijos. Kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Toliau balsuosime dėl Egipto ypač Džiulio Redžinė atveju. Trečias punktas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Tryliktas punktas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Dėl visos rezoliucijos dabar balsuojame, vardinių balsavimų, balsavimas prasideda. Balsuoti baigėme. Pritarta. Ir dabar balsuosime dėl e, Kongo Demokratinės Respublikos. Septintas pakeitimas už prieš susilaikę. Turime pasitikrinti, kaip balsavome. E, balsuojame vardinį balsavimą. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad ta pati dauguma yra kaip ir anksčiau atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Balsuojame. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtas punktas, priminis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Kit, penktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Dabar dėl visos rezoliucijos už, prieš susilaikė pritarta. Tęsėme Ir dabar balsuosime dėl Desarnės pranešimo dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai. Vienas balsavimas, vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Mai departe, mergem la rap. Toliau. Grostet pranešimas dėl veteritarinių vaistų. Daug pakeitimų yra, kuriuos teikia komitetas, ar galima už juos kartu balsuoti, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarti 49 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarti. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradame balsuoti dėl 49 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 74 pakeitimas, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti dėl trečiosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtoji dalis vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 291 pakeitimas vardinis balsavimas pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 77 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 297 D, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. pakeitimai 292 ir kitas atkrinta 316. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 111 pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritartu. 112. Kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta. 113. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 293. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 116. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 298 dėkas už prieš susilaiko atmestą. 117 kas už. Ne, pasitikrinkime dėl 298 D. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmininkė atsiprašo. 117 pirmoji dalis, kas už, prieš, pritarta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 127 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 127. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritartu. 131 vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Jums kyla kažkokių sunkumų sako pirmininkė. Hey, I'll, I'll... I shall, I shall keep a distance between the opening and the closing of the, of the vote, okay? I shall keep... Iš salės skundžiamasi, kad pirmininkas per greitai ragina balsuoti. Mes nebandome čia kažkaip uždelsti balsavimo, nes visi turime suspėti į lėktuvą ar traukinį. 131 e, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 229 vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestų. 300 pakeitimas. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestų. 301 vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 318 vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta.

susilaikė priimta. E, vienas, trys, aštuoni, kas už, prieš, susilaikė priimta. 3.20 atkrenta, 3.21 e, vardinis balsavimas, prašom. E, balsavimas baigtas. Atmesta. 138 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 322 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 138. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Dar vieną kartą 138. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 140. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 144. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šimtas keturiasdešimt ketvirtasis dar balsuojame. Balsavimas baigtas. Pirmininkas atsiprašo už klaidą priimtą. 140. 150. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 151 vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 152 kas už. Prieš susilaikė, reikia pasitikrinti. 152 balsavimas pradedamas, baigtas, priimta. 186 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Man buvo aišku, kad priimtas. 202. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 205. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 206. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 302 vardinis balsavimas pradedamas, baigiamas, priimta. 213 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Antroji už, prieš, susilaikę. Reikia patikrinti dėl 213 antros dalies. Balsavimas baigtas. Priimta. 317 vardinis balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 214 e, už prieš, susilaikė, priimtas. 226 vardinis balsavimas, pradedamas, baigiamas, patvirtinta. 227 vardinis balsavimas, pradedamas, baigiamas, priimtas. 230 vardinis balsavimas, prašom pradėti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Du kiti pakeitimai atkrenta. 230 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 294. E, vienas. Kas už 234 prieš susilaikę neaišku. Balsuojame dėl 234. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 239 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 303 už. Prieš. Susilaikę reikia pasitikrinti. 303. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 248. Jisai atkrenta. 250. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 304 už, prieš, susilaikė, priimta. 253 atkrenta, 254 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 262 už, prieš, susilaikė, priimta. 273 vardinis balsavimas pradedamas, baigiamas. Priimta. 278 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Trišimtai penktasis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 283. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 306 atkrenta, 307 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 309. 308. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 309 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 310 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 290 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštasis kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 311 už, prieš, susilaikę, priimtas. Trišimtai tryliktasis, kas už, prieš susilaikė atmestas. 23. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimtas. E, antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 3.14. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 295 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 37 atkrenta, 296 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Komisijos pasiūlymas. Pone Grostet, noriu pasakyti. Turime balsuoti dėl komisijos pasiūlymo. Dar kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Dabar, ponė Grostet. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau e, pasiūlyti balsavimą dėl teisėkuros rezoliucijos pagal 61 straipsnio antrą dalį. Pradėti iškart institucinės darybas dėl patvirtinimo įgaliojimų. Mes turime balsuoti dar elektroninis balsavimas dabar. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Toliau. Kitas pranešimas, Tanesesku pranešimas. Suteiksiu žodį pranešėjai, prašom. Ne. Atsiprašau, reikia pasižiūrėti geriau į dokumentus. E, balsuosime vienu bloku. Nuo 1 iki 25, kas už prieš susilaikė priimta. 12 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 31. Kas už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Kas už prieš susilaikė priimta. Dabar suteiksiu žodį ponui Tanasesku. Pirmininkė, siūlau balsuoti dėl teisėjų kuros rezoliucijos pagal atitinkamas taisyklės dėl tarp institucinių dėrybų e, ir įgaliojimų. Balsuojame elektroniniu būdu dėl to. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Mergiam la punct. Na kągi dabar galime pereiti prie kito dokumento, dėl kurio balsuosime. Tai yra e, kuriame klestinčia duomenimis grindžiama ekonomika. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prie, atsiprašau, antro, atsiprašau, sako pirmininkas, antroji dalis atkrenta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Toliau originalus tekstas pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Toliau penkioliktoji pastraipa. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Devinioliktoji pastraipa. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 26. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Taigi 26 pastraipos antroji dalis, uh, antroji dalis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 29 pastrapė pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 32 pastrapė, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 36 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Konstatuojamoja A dalis, kas už, kas susilaikė, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. B konstatuojamoja dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. C konstatuojamoja dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. D konstatuojamoja dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Punctul următor, situație. Toliau periname prie padėties Eritrejoje. Šeštoji pastrapė, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Šešioliktoji pastraipė, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Taigi balsuojame dėl rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Raportul privind fosta Republică Na kągi, toliau periname prie 2015 metų ataskaitos dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmoji pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis – vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Antroji pastraipa. Pirmoji jos dalis – kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Dabar antroji dalis – vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penkta, dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. A, norite pasitikrinti. Gerai, tikriname tuomet balsavimą dėl septintojo pakeitimo. Bal balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 32 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Gerai, galim pasitikrinti, bet man atrodo, kad viskas buvo aišku. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl penktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Dvyliktasis pakeitimas, kas už? Atsiprašau, atsiprašau, pasisako pirmininkas. Atsiprašau, atsiprašau, trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Triliktasis, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, penkioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Keturioliktasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, šešioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 45 pastraipa, originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, pirma, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis atkrenta. Toliau 48 pastrapė, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 17 pakeitimas, 17 D, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis, kas už, kas prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame dabar elektroniniu būdu dėl aštuntojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. C konstituojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. G konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su visais patvirtinėsi pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Man viskas buvo aišku. Votul este deschis. Gerai, gerai, balsuojame. Jūs negirdėjote vertimo iš rumūnų kalbos. Pone Marijas, aš pasakiau, kad galime dabar balsuoti elektroniniu būdu. Dabar balsavimas baigtas. Taip, taip, buvo tiesiog e, niuansas vienas, kurio jūs matyt nepastebėjote iš tos vietos, kur sėdite. Na kągi, toliau periname prie ataskaitos dėl Jotkalnyjos. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ketvirtasis ir septintasis pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl ketvirto ir septintojo pakeitimų. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. gal ir, gal ir turėčiau pasivalyti savo akinius, nes tikrai suklydau. Toliau, devintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 33 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pone Kovačiu, prašau. Aš norėčiau PP frakcijos vardu pateikti pakeitimą žodžių, kuris yra skirtas trečiam pakeitimai pirmai, pakeitimai pirmai daliai. Into Euro-Atlantic organizations. Thank you very much. Norime daryti spaudimą tam, kad Jotkalnyje galėtų įstoti į transatlantinės organizacijas. Aš smerkė spaudimą, kad daroma tam, kad jie įstotų į transatlantinės organizacijas. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui?

Na kągi, 40 kolegų prieštarauja tam, kad būtų balsuojama dėl šio pakeitimo žodžių. Atsiprašau. Taigi, balsuojame dėl trečiojo pakeitimo, tokio, koks jis buvo, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už? Kas prieš? Jūs norite, kad mes pasitikrintume balsavimo rezultatus trečiojo pakeitimo antrosios dalies. Gerai, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Galime dar kartą pabandyti, jeigu norit. Gerai, toliau. Vienuoliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Antrasis pakeitimas atkrenta. Taigi, dabar balsuojame dėl originalios formuluotės, dėl, viso, dėl visos rezoliucijos. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. First, Mr. Gualtieri. Yes. Domnul, domnul, um, am primit un, am primit un amendament de compromis. Aš gavau kompromisinius pakeitimus, kuriuos pateikė ponas Gvaltieri. Mes juos gavome labai vėlai ir aš jūsų klausiu, ar jūs prieštaraujate tam, kad būtų balsuojama dėl Gvalterį pateiktų kompromisinių pakeitimų? Ne, niekas neprieštarauja. Gerai. Tuomet dabar balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. buvo paprašyta balsuoti dėl atskirų dalių, dėl 50-osios pastraipos. Po to tas prašymas buvo atsimtas, todėl mes nebalsuojame dėl 50-ojo punktai, toliau 64-asis punktas, kas vardinis balsavimas. Balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 65-oji pastraipa, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 66 pastraipą balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijos su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Na kągi, dėkoju. Aš toliau pirmininka, pirmininkausiu, kai mes e, perėsime prie kitos procedūros, tai yra prie balsavimo motyvų paaiškinimo ir prašau drausmingai ir tyliai palikti šią salę tų, kurie neketina likti joje. colegi, putem trece la... Ponios ir ponai, dabar bus pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų. Jeigu norite toliau kalbėtis, tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dabar prasidės pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų.